apie Europos aviacijos strategiją. Žodis suteikiamas pranešėjai ponui Teličkai keturias minutės kalbėti. Kalbėtojas kalba ne mikrofoną. Micro, you, Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos, ponios ir ponai, labas rytas. Pastaruoju metu neturėjome daug progų pagirti ES už kažkokį konkretų apčiopiamą rezultatą. Turiu pasakyti, kad aviacijos sektorius yra sėkmingas būtent ES dėka. Įsivaizduokime, prieš 20 metų oro transportą ir galimybės vartotojams mums visiems keliauti. Manau, kad nuskristi savaitgalį kur nors Europoje už nedidelę kainą praktiškai buvo sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Tiesą sakant, aviacija tuo metu buvo prieinama tik tai ribotam žmonių skaičiui, o tai yra bendro Europos dangaus liberalizavimo, kurį mums pavyko pasiekti Europos lygmenių rezultatas. Prieinamesnis transportas nereiškia, kad nėra iššūkių, galėčiau išvardinti bent keletą. Tai yra aplinkosaugos tikslai, žinoma, e, niekas neneiks šiandien, kad reikia ir toliau mažinti oro transporto emisijas. Konkurencijos trečiosiomis šalimis skaitmeninimas. Daugiau kaip prieš metus komisija pateikė planą spręsti šiuos iššūkius ir kai kurios kitus ir iš tiesų jį pasiūlė pradėti darybas su svarbiausiais partneriais, pakeisti Europos aviacijos saugumo agentūros taisyklės, panaudoti augimo potencialą, pakeičiant tam tikrus reglamentus. Aišku, tai yra sveikintina ir mes jau pradėjome dirbti kai kuriais iš šių dalykų, tačiau e, tikimės daugiau pasiūlymų. Aviacijos sektorius, žinoma, reikalauja didelių investicijų besikeičiančioje aplinkoje. Jeigu norime pasiekti savo tikslus, reikia turėti aiškę viziją dėl investicijų šiam sektoriui dabar ir ateityje. Mums reikia vizijos netgi, mums sakyčiau, 50 metų į ateitį. Tai tam tikrų mastų Ir yra šio pranešimo tikslas pabandyti rasti praktinių alternatyvų tam, kas šiandien neveikia, pateikti pasiūlymų ateičiai. Bijau, negaliu visko išvardinti šiandien, bet leiskite išsakyti keletą minčių. Pirmiausia, reikia parengti jungtumo, junglumo indeksą remiantis esamų transportų, kad racionalizuotume investicijams ir padidintume transporto tinklo atsparumą ir gerinti junglumą. Šis indeksas gali padėti politikos kuriems priimti tinkamus sprendimus, nepakartant teritorinės sanglaudos. Antra, transeuropinis dangus, kad pa, pa, sumažintume trikdžius ir leistume e, skrydžiams vykti. Mūsų posėdžiuose dėl to diskutavome nemažai. Aš pažadėjau, kad aš aiškiai pasakysiu komisijai, kad Tai reiškia konkrečiai, kad mes uždedame Europos e, anspaudą e, oro erdvėjai ir kad šioje erdvėje europiniai tikslai turi viršenybę virš nacionalinių planų. Aišku, tai e, nepakerta nacionalinių tikslų, tačiau tai primena mūsų prievalės ES atžvilgių turime pradė, nustoti galvoti, kad mes išspręstume konkurencijos problemas su mūsų partneriais, e, užbaigdami konkurenciją. Tai paneik, pa, pa, pakenktų tik tai keleiviams. Konkurencija yra galimybė. Turime, aišku, užtikrinti saugiklius ir dėl to uh, parlamentas seks e, darybas dėl sustarimų. Tarp rūšinis singlumas. Uh, Tai yra labai svarbu taip pat šiame pranešime, nes dažnai, kai kalbame apie transporto rušis, ypač aviaciją, ją vertiname atskirai nuo kitų transporto rušių. Na ir galiausiai saugumas, ponės ir ponai. Nereikia ne kartuoti, kad tai rūpi šiandien ypač. Aišku, mums reikia daugiau karnuoti mūsų žvalgybinius pajėgumus, tačiau taip pat reikia atkreipti dėmesį ne tik į tai, kad e, neužkrautume naštos e, keleiviams. Dėl to primename komisijai, kad reikia kurti sistemą, kur e, piliečiai galėtų užsiregistruoti e, iš anksto ir sklandžiau praeiti patikrinimus. Yra daug daugiau pasiūlymų šioje strategijoje ir galėsime galbūt dar apie tai pakalbėti ir šiandien. Ačiū. Εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Užimtumo socialinių reikalų komiteto vadu ponas Kristinsen kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms iš transporto ir žimtumo komiteto už tai, kad bendromis pastangomis siekime pagerinti padėtį aviacijos ir tie reikia gerinsnių taisyklių, dabartinių nepakanka. Jos nepakankamos tiek verslui, tiek darbuotojams pigių lėktuvų bilietų medžioklės sąlygo vis blogesnės e, aviacijos teikiamas paslaugas. Niekas neabejoja, tiksliau ne, neturi likti abejonių susijusių su to, kokie šalia reikia mokėti mokesčius ir gauti socialinės apsaugos paslaugas. Todėl Europos parlamentas turi išlikti vieningas ir paraginti komisiją parengti atitinkamą pasiūlymą, kurio būtų užtikrinti saugus ir primtini darbo santykiai ir sąlygos. Dabar komisijos vardu ponė Buls. Good morning. Good morning. Labas rytas, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ačiū už galimybę šiandien kreiptis jūs ir pasikeisti nuomonėmis aviacijos tema. Palankiai vertinu jūsų prašymą savo iniciatyvą, kuriame pateikiamas viso priepintis požiūris apie padėtį aviacijos sektoriuje. Ponai Teliškai ir Kristinsenas tikrai daug pastangų įdėjo rengiančią prašymą, kaip ir kitų komitetų nariai. Aviacija labai svarbi ekonomikai ir piliečiams. Kalbame apie daugiau nei 2 milijonus tiesioginių darbo vietų ir indėlį į Europos ekonomiką, kuris siekia 110 milijardų eurų. Aviacijai šiandien tenka 26 procentai e, pasaulio rinkos dalies, todėl aviacija nusipelno mūsų dėmesio. Akivaizdu, kad tiek nacionaliniu, tiek e, europiniu lygiu turime atlikti tam tikrus darbus, nors kaip dėmesį kai kurios aspektus pirmiausiai bendroji rinka. Visapusiškai pritariu siekiu užtikrinti sklandžią pažangą, sprendžiant <clears throat> klavėte patekusius aviacijos klausimus. 5 milijardai eurų išvaistame kiekvienais metais, nes nedarome pažangos, kurdami bendrą Europos dangaus e, sistemą. Visiškai pritariu jūsų raginimui baigti kurti bendrą ES rinką aviacijos rytyje šiais metais komisija atlik, užsakys tyrimą siekdama nusiaiškinti, kaip e, vieninga bendroji Europinė aviacijos erdvė galėsų prisidėti prie bendros e, aviacijos rinkos kūrimo komisija ir toliau e, tęs pastangas ES lygių susitarti dėl viso priepiančių aviacijos sutarčių. Parlamentas bus informuojamas apie darybą eigą visais etapais. Taip pat pasižymėjau jūsų mintis apie būtinybę pritraukti užsienio investuotojus į aviacijos sektorių, tam būtina užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Šiuo metu rengiame naujas priemonės, kurių tikslas yra užtikrinti regioninį arba bendrą europinį junglumą. Apie tai kalbama aviacijos strategija. Šios priemonės bus pradės įgyvendinti pavasarį. Pirmiausiai patvirtinsime naujas gairias susijusias su nusavybė ir kontrolės taisyklėmis, tam, kad jas būtų galima lengviau toliau taikyti. Taip pat naujas gairias patvirtinsime susijusias su visuotinės svarbos paslaugų <clears throat> teikimo įsipareigojimu. Taip pat 2004 metų e, reglamentas susijęs su e, priemonėmis, kurias pasitelkus ES e, galės imtis veiksmingų veiksmų diskriminacijos trečiųjų šalių, iš trečiųjų šalių pusės atveju. Taip pat sieksime užtikrinti teikiamų paslaugų e, aviacijos testinumą. Pirmiausia, noriu pakalbėti apie saugumą. Džiaugiuosi, kad remiate mūsų pasiūlymį peržiūrėti aviacijos saugos reglamentą tam, kad AJASA e gautų pakankamai išteklių pirmiausiai ir galėtų pasamdyti pakankamai darbuotojų. Šį pirmadienį e, turėjo prasidėti atitinkamos darybos dėl šio klausimo, tačiau e, tikiuosi, kad e, kita data bus patvirtinta artimiausių metų ir tikimės, kad pirmininkaujant Maltai šis klausimas bus išspręstas. Kalbant apie aplinkosauginius klausimus, mes bandome patvirtinti pasaulinę sistemą siekdami nustatyti taršos ribas aviacijai bei sieksime, kad pasaulio mastu būtų teikiama atitinkama finansinė ir techninė parama. Aviacija yra pasaulinis verslas, todėl negalime iš jo įstumti nei vienos šalies. Šio mėnesio pradžioje buvo pateiktas pasiūlymas, kuriame komisija siūlo tęsti <clears throat> pasirinktą geografinę e, apriptį susijusią su taršos leidimo prekyba aviacijos srityje. Tai bus užtikrintos bendros veiklos sąlygos ir vienodai traktuojamas visos oro linijos dėl socialinių aspektų. Norėčiau dabar pakalbėti apie jūsų praešmė minimus socialinės politikos elementus. Aviacijos strategija pabrėžiama, kad dėl pakankamai didelio judumo e, įgulos patiria pankama rimtų iššūkių. 16 metais komisija patvirtino gairius, pagal kurias pilotams ir įgulos nariams būtų galima taikyti e, komandiruojamiams darbuotojams taikomą teisinį režimą. Artimiausiu metu turės būti šių nuostatų interpretacija pateikiama susijusi ypač su uh, <clears throat> orlaivių įgulų pagrindinėmis būstinėmis. Būtent šios klausimus mes vertiname peržiūrėdami oro paslaugų reglamentą. Šie darbai turėtų būti baigti iki kitų metų, taip numatyta. Aviacijos strategija komisija ketina stiprinti socialinį dialogą aviacijos srityje. Sektorinis socialinis dialogo komitetas civilinės aviacijos srityje leidžia socialiniams partneriams ir komisijai įvertinti geriau ir socialinius iššūkius spręsti problemas aviacijos ir tiek. Kalbėdama apie saugumą noriu pasakyti, kad tie patys standartai turi būti taikomi visiems nepriklausomai nuo darbinių santykių. Saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas, AJASA e ir e, toliau e, vertina E, kylančių verslo modelių saugumo aspektus mes stebime pokyčius rinkoje ir kur reikės imsimės veiksmų. Socialinis dialogas yra esminės svarbos. Komisija imasi veiksmų, bendradarbiaudama socialiniais partneriais, valstybėmis narėmis, visais suinteresuotais subjektais, spręsdama šios klausimus. Ačiū uždėmesi. Ačiū. aplinkosaugos komiteto vardu vieną minutę ponas Sanikalvis. Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu pasidžiaugti tuo, kad aviacijos strategijai e, iškilę iššūkiai yra tinkamai aptarti, kalbama apie keleivių ir sektoriaus darbuotojų teises, e, taip pat įtraukti aplinkos sauginiai standartai kaip minėjo komisijos narė. Tai atitinka Envi komiteto nuomonę. E, mes manome, kad aviacijos sektorius vaidina svarbu vaidmenį sušvelninant e, poveikį aplinkai. Būtent todėl reikia pasitelkti naujasias technologijas šiame sektoriuje bei mokslinius tyrimus ir plėtrą. Noriu padėkoti visiems, kurie padėjo man renkti nuomonę Envi komitete ir norėčiau paminėti ir valstybių narių vaidmenį. Norėčiau paskatinti valstybės imtis reikalingų žingsnių ir įgyvendinti bendro dangaus susitarimą ir iniciatyvą bei peržiūrėti su keliaivių teisėmis susijusius dokumentus ir teisės aktus. Ačiū. Imko vardu žo, žodis poniai Van Bosoit. Ačiū, ponė pirmininkė. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete mes labai ryštingų veiksmų ėmėmės tam, kad užtikrintume geresnę keliaivių apsaugą, nes šiais laikais dažnai e, keliaiviai nežino, kur teikti skundą, jeigu kyla tam tikrų problemų susijusių su skrydžiais, kur gauti informaciją ir taip toliau, bet to manome, kad tiek internete, tiek neprisijungus prie interneto, užsirezervavus skrydį, būtina užtikrinti keliaiviams vienodas teisės. E, taip pat manau, kad e, reikėtų imtis veiksmus siekiant e, suvienodinti bilietų kainas. Turime dėti pastangas, kad būtų naudojama daugiau nauja, naujų moderniausių kontrolės technologijų ir kad baudžiami tie, kurie nesilaiko nustatytų standartų, tokiu būdu prisidėdami prie saugesnių ir trumpesnių kelionių lėktuvais. Esu nusivylusi tuo, kad į galutinį pranešimo tekstą nebuvo įtraukti daugumą mūsų pasiūlymai, nes manau, kad jie būtų prisidėję prie e, geresnės aviacijos strategijos parengimo. Ačiū. Dabar kalbės frakcijų atstovai. Europos liaudės partijos frakcijos vardu ponė Klumpus antros minutės. Yes, yes, uh, you, Ačiū pirmininkė Komisarės, malonu Jūs čia matyti. Noriu pasveikinti poną Teličką, APP narių TRAN komitete vardu, štai kad įtraukė mūsų um, požiūrį į šį dokumentą. Pažvelgusi pastarosius 20-30 metų ir atviro dangaus iniciatyvos naudą ir ką tai reiškia verslui, darbo vietoms, turizmui, e, e, miestų žmonių susietumui, tai buvo drasi E, plataus užmojo e, iniciatyva, tai leido atsirasti mm, mažų kainų avialinijoms. Dabar yra kitas etapas, būtina kovoti su tarša, aviacijos susitarimai yra būtini ir tai aiškiai konstatuojama komisijos. Pranešime, Europas, Europai aviacijos sektorius yra svarbus ir yra svarbi šioje srityje, tačiau prarandame šią vietą e, vidurio rytų, Azijos ir Ramio vandenino šalių naudai avialinijos turi pasinaudoti aviacijos sektoriaus galimybėmis sparčiai augančių e, sektoriumi augančią rinką Balkanų valsty, su Balkanų valstybėmis JAF ir Kanada e, skrydžių skaičiai dvigubai išaugo. E, Turime pažvelgti ir tai, kas yra viduje ir suvok, pri, pripažinti, kad yra problemų. Spūstis bus problema. Iki 2030-ųjų 2 milijonus skrydžių teks panaikinti dėl oro uostų pajėgumų. Tai kainuos ir pinigų, ir darbo vietų, yra iššūkių, ir aplinkosaugai. Ir kai kurios problemos dar neišspręsto. E, bendro dangaus iniciatyva neįgyvendinta, keliaivių teisėmis ne iki galo pasirūpinta. Komisarė, dabar yra tas momentas, kuomet aviacijos sektoriuje galime pasiekti sėkmės, jeigu suteiksime jam priemonės atremti jam iškilusius iššūkius. Ačiū. Socdemų frakcijos vardu, ponia Ajala Sender, dviems minutėms. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu visų pirma pasveikinti poną Teličką pranešimo autorių už jo ir pasidžiaugti jo atviru ir kantriu požiūriu rengiant šį pranešimą. Ypač kalbant apie tai, kad kalbame apie ateitį Europos, apie skrydžių, skrydžių Europoje informacijos sistemą. Turime pažvelgti ir į praeitį. Ir parengti holistinį pranešimą, ypač dabar, kai aviacijos sektoriui iškilo tiek iššūkių. Pamatysime, kad čia e, augimas vyksta sparčiai, skrydžiai tapo demokratiškesni, sukurta daug darbo vietų, tačiau iškilo ir pro problemų vertinant oro uostų pajėgumus. Ir tuo požiūriu, kai kurie pranešime išdėstyti pasiūlymai padės užtikrinti teritorinę sanglaudą ir panaudoti regioninius oro uostus. Pavyzdžiui, ateitie reikėtų mąstyti apie brandolius, tokius kaip kokie yra geležinkelių sektorijoje arba transeuropinius tinklus. Taip galėtume padidinti pajėgumus. Noriu pasidžiaugti ir tuo, kad dokumente aptarti socialiniai aspektai. Šiuo klausimu reikia siekti pusiausvros. Reikia mąstyti ne tik apie keleivių teises, bet ir darbuotojų teises. Jei nebus pakankamai pinigų, nebus skrydžių, reikia užtikrinti tinkamas sąlygas ir atlyginimus, kad skrydžiai būtų vykdomi. Ne, negalime leisti, kad įmonės nusimestų socialinę atsakomybę. E, technologijų klausimų. E, svarb, svarbu skirti daugiau finansų šiai sričiai. Daugia, naujoje daugiametėje finansavimo programoje e, turime pasinaudo, pasinaudoti EFSI bei Europos infrastruktūros tinklų finansavimo priemonę. Ir dėl ICAO bei tarptautinės darbo organizacijos turime dėkti reikalingus techninius ir aplinkosauginius standartus Europoje ir juos skleisti tarptautiniu mastu. Tuo pat metu turime peržiūrėti e, lėktuvų e, reglamentą dėl žiedo ekonomikos tikslų. Ačiū. Dabar žodis poniai Foster dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. E, ačiū komisarė. Norėčiau labai padėkoti Pavelui Teličkai, nes tikrai buvo labai malonu glaudžiai dirbti, rengiant šį naują pranešimą dėl aviacijos. 99 procentai to dokumento yra nepriekaištingas ir visiškai jį palaikau. Tačiau iškilo rimta problema, nes užimtumo komitetui buvo suteiktos išskirtinės kompetencijos socialinės darbotvarkės klausimų pagal 54 taisyklę. Ir neįtikėtina, bet ten kalbama apie profesionalius pilotus pilotus e, avialinijose, e, kurie dirba pagal e, šešėlinės ekonomikos darbo sutartis. Taip pat yra, atsirado komentarų dėl verslo modelių, dėl valstybėse taikomų kriterijų, tačiau tiems kriterijams ne vieta šiame pranešime. Be, aviacijai galioja bendrosios taisyklės, tai labai smarkiai reglamentuojama transporto sritis ir yra labai. Ir, kaip e, aplinkosauginius standartai gali būti taikomi e, pilotams ir e, kom, įguloms. E, čia reiktų pasielgti EASA, tačiau ir todėl kai kurie teiginiai pranešime yra nepagristi ir, ir neturi čia būti. Mes jį nekartą mm, akcentuojame geras darbo sąlygas, reikalingus įgūdžius ir mokymus būtent todėl, kad mes pasisakome už darbo vietas ir tinkamas darbo sutartys. Noriu užbaigdama pasakyti, kad komitetas siunčia netinkamą signalą, jei teigia, kad e, skraidyti europietiškomis avialiniomis yra nesaugu, kodėl tada iš vis pirkti skrydžius. Aš nepritariu šiam prastai apgalvotam elementui atsiradusiam pranešime, kurį reikėtų pakeisti. Bet norėčiau dar kartą padėkoti e, pranešėjai už jo darbą ir aš žinau, kad jis tai supranta ir aš tikiuosi, komisarė, kad ši žinia jūs pasieks. Turime būti labai atsargus, suteikdami kitiems komitetams tiek daug įtakos rengiant e, dokumentus. Būtų pakakę nuomonės, nes transporto komitetas yra pagrindinis e, rengiant šį pranešimą ir mūsų svarbiausias dėmesys e, skiriamas transporto sričiai. Ačiū. Alde frakcijos vardu žodis poniai Maisner vienai pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Komisija yra pateikusi labai gerą pasiūlymą dėl aviacijos strategijos, o dabar turime labai gerą pranešimą. Noriu padėkoti Teličkai už jį. Šiuo atveju, aišku, žmonių pasaulyje daugėja, yra oro erdvė, oro erdvėje yra vis daugiau skraidančių lėktuvų. Reikia, kaip Teličkas sakė, mums reikia greitkelių e, ore, turime juos jūroje ir reikia tų greitkelių ir ore reikia galvoti, kaip e, erdvė tverti visiems. E, kalba, kai kalbame apie e, skraidančius lėktuvus, tai ne tik yra didžiuliai lėktuvai, tai yra privatus lėktuvai ir taip toliau. Ir viskam reikia tos erdvės, reikia konkurencijos ne tik tarp oro uostų, pavyzdžiui, Frankfurtas, aš esu vokietė, na ir Fra Frankfurtas yra labai svarbus E, tačiau e, kai, kai kuriuose srityse jis pralaimi, pavyzdžiui, Stambulą. Aišku, mums reiškia e, aiškių taisyklių, reikia aplinkosaugai draugiškos aviacijos. Pavyzdžiui, randasi lėktuvų, kurie jau skraida naudodami atsinaujančią energiją. Aišku, reikia ir teisingų užimtumo sąlygų, nes tai padeda ir saugumui, reikia ir saugoti vartotojų teisės ir bendro Europos dangaus. E, šis pasiūlymas yra užstrigęs per ilgai, jau du metus, ir jokinga, kad žmonės turi skraidyti zigzagais, o ne tiesiai. Visi turi kovoti už tai, kad šis pasiūlymas taptų tikrovę. Ačiū, toliau. Guo NGL frakcijos valdų, pane Konečina. Ačiū, pirmininkė kolegos komisarė. Džiaugiuosi šio pranešimu, dėkuoju pranešėjai ir man malonu, kad jis pakeitė savo pradinį pasiūlymą. Daugiau dėmesio skirdamas savo pranešime ir socialiniams elementams. Taip atsitiko užimtumo ir socialinių reikalų komiteto spaudimo dėka. Geros darbo sąlygos yra svarbios paslaugų kokybei. Aš nesutikus, ponia Foster, manau, kad pozityvu yra tai, kad šiame pranešime kalbama apie tos socialinius dalykus, nes turi, norint užtikrinti aviacijos saugumą, turime vertinti tos verslo modelius, naujus modelius ir labai atsargiai žiūrėti į nulinių valandų kontraktus, nes jie yra nesažiningi darbuotojų atžvilgių. Aš pasisakau už stiprią Europos aviaciją, bet juk darbuotojai nulėmė paslaugų kokybę. Ačiū. Dabar žaliųjų frakcijos vardu dvi minutės mm. kalbės ponas Dalundė herr talman! Ačiū, pirmininkė. Aviacijos transportui šiandien tenka vizidienė reikšmė. O tai reiškia, kad e, judumas žmonių patiria postumį, tačiau didėja ir tarša. Reikia tokios politikos, kurie leistų užtikrinti judumą, bet mažintų taršą. Mums žaliesiems labai svarbu, kad e, skrydžių bendrovės, kaip ir kitos transporto įmonės, mokėtų atitinkamas e, įmokas už savo taršą mokesčius arba ją mažintų. Norime, kad būtų nustatytos sąžiningos ir vienodos taisyklės e, visiems, kad visi galėtų konkuruoti tarpusavyje, mažiau kenkdami aplinkai. E, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skiriant e, traukinių eismui, naktiniams traukiniams, tačiau taip pat plėtojant ir mažiau taršų aviacijos verslą. Negalima taikstyti su tuo, kad aviacijos bendrovės nemokėtų PVM ir e, akcizų mokesčių ir kad gautų tiek daug subsidijų mokesčių pavydalu. Vakar balsavome dėl apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos reformos. Turime nustatyti aiškę kainą, kurią aviacijos sektorius turėtų mokėti dėl savo poveikio klimato kaitai, tačiau vakar šio klausimu nebuvo pasiūsta aiški žinia. Atskiros valstybės narės, kurios norėtų tokią sistemą patvirtinti, turėtų turėti galimybę tokią kainą nustatyti už aplinkos taršą aviacijos sektoriui. Būtent dėl šių priežasčių mes balsavome vakar kitaip. Ačiū, pana pirmininkė, pirmininkas, ačiū. Dabar FDD frakcijos vardu Dvis pusė minutės ponas Paksas kalbės. Gerbiamas pirmininkė, aš manau, kad pranešimas e, gana pozityvus. Aš suprantu, kad ES aviacijos strategijos pagrindiniai aspektai yra konkurencija, saugumas, bendro Europos dangaus klausimas. Tai labai svarbu. Aš suprantu, kad pranešėjo Pavelo Teličką pateikti pasiūlymai pradedant aviacijos modelių plėtojimu baigiant saugumo gerinimu yra būtina taip pat manau kad europos sąjungos politika oro transporto srityje turėtų būti pakeista nuo griežto reguliavimo vidinės konkurencijos srityje ir baudėjų pozicijos iki siekio užimti dominuojančią poziciją pasaulinėje oro transporto rinkoje užimant plėtros ir vystymo koordinatoriaus vaidmenį. maži oro uostai turėtų tapti europos sąjungos prioritetu todėl raginu komisiją jiems skirti ypatingą dėmesį ir valstybėms narėms suteikti daugiau veiksmingų finansinių priemonių ir instrumentų padėsiančių išlaikyti mažus regioninius oro uostus ypač periferijoje. bet kaip žmogus daugiau kaip keturiasdešimt metų turintis aviacijos piloto licenciją pone telika kai ko nesuprantu kaip nesupranta ir mano kolegos aviatoriai bent jau šito aš neradau pranešime. aš nesuprantu kodėl nuolat kalbėdami apie jaunimo užimtumą mes nekalbame apie dėmesį paramą sportinei aviacijai sportiniams aerodromams. aš nesuprantu kodėl nekontroliuojamai tiesiog nesulaikomai auga reikalavimai aviacinėms organizacijoms ypač toms kurios kurių daugelis yra visuomeninės. kodėl reikalavimai privatiems naudotojams keturių dviejų vietų lėktuvams taip auga kad greitai jie bus tokie pat kaip boingo kompanijos reikalavimai? aš nesuprantu kad inžinieriai konstruktoriai kurie kuria naujus greitus saugius lėktuvus ir kovoja dėl kiekvieno greičio kilometro o mes atvažiavę į aerouostą praleidžiame valandų valandas laukdami patikros e, praėjimuose. aš nesuprantu daugelio lėktuvų užlaikymų aš manau kad tai šiuolaikiniame technikos amžiuje nelemia vien tik meteo sąlygos. aš taip pat nesuprantu kaip yra ginamos piliečių teisės kai atvažiavę į oro uostą jie randa aviacinę kompaniją streikuojančią. aš to pasigedau strategijoje pone telika. matyt kad senas lakūnų posakis kur prasideda aviacija ten baigiasi tvarka dar ilgai bus naudotinas. dėkui. Ačiū, ponė Pirmininkė. Aš daugiau nei 30 metų dirbau Air France kompanijoje ir konstatuoju, kad e, aviacijos sektoriuje yra perteklinė konkurencija. Per nelik dažnai bandoma per, nustatyti perteklinį reglamentavimą ES ir e, tai naudinga tik tai užsienio aviakompanijoms ir e, pigių skrydžių avialinijoms, kurios dalyvauja šiuose lenktynėse. Didiesiems, e, didžiosiams istoriniams aviakompanijoms e, viskas vyksta už ES ribų, tik aeronautikos e, pramonė išliko, tačiau kokia kaina, nežiūrint komercinės sėkmės, Airbus kompanijos gamyba iškelta svetur ir taip pat sumažintas darbuotojų skaičius įmonėje. Aš taip pat konstatuoju kad e, pasireiškia pranešime yra protekcionistinių tendencijų, e, kurias atraukia pranešėjas. Man nepriimtina tai, kad tie, kurie jau 40 metų ES institucijose bando e, primesti savo liberalinį režimą, e, viską aukodami neliečiamosios konkurencijos vardu, e, tačiau visą, visą naudą čia susišlu, susišlavė pastaraisiais metais per Suilankos valstybių avialinijos. Bet jūs ir pats esate, ponė Telička, dirbęs komisijoje, taip kad aš manau, kad jūs čia puikiai sutarsite su komisija. Viešosios institucijos turėtų, valstybinės institucijos turėtų ginti savo darbuotojus ir savo įmonės. Ir kai kas mano, kad protekcionizmas e, oro transporto sektoriuje mano, kad tai yra nacionalizmas, aš tai su, su, suprimsiu kaip komplimentą. E, Daugelis įmonių jau išnyko, nes valstybės e, neturėjo teisės tų aviakompanijų gelbėti. Man e, nepatinka naujasis modelis, kuomet e, pasitelkiami nulinių valandų kontraktai, taip pat skyčius organizuoja įmonės, kurių adresas yra pašto dėžutė. Dėl užimtumo komiteto siūlymų esu pasirengusi Mm, išreikšti vilti, kad komisija tinkamai e, pritaikys e, nuostatas ir kad bus mm, e, pasirūpinta sektoriaus darbuotojų įgulų darbuotojų interesais. Būtent todėl pranešėjo pasiū... dėl visų šių išvardintų aspektų aš susilaikysiu balsuojant. Ačiū. Baigiame išklausyti frakcijų atstovų. Dabar Panzarianopoulos vieną minutę kalbės neprisijungusių parlamento narių vardu. Vieningas Europos, vieningo Europos dangaus ir aviacijos strategija daugiausiai skirta siekiu privatizuoti oro erdvę bei su jie susijusią e, skrydžių bendrovių infrastruktūrą. Dabar galvojama apie galimybės privatizuoti regioninius oro uostus, kurie patektų į konsorciumų rankas, jų darbuotojai nežinotų, kokia ateitis jų laukia, taigi apskritai kiltų daug klausimų dėl aviacijos ateities. Tarptautiniai koncernai e, kurie kontroliuoja aviacijos rautus ir turizmą, pradėtų kontroliuoti ir oro erdvę. Tokiu būdu kiltų grėsmė Graikijai, nes ypač oro erdvėje virš Egėjo jūros mums kyla tiesioginė grėsmė iš Turkijos, ir, e, kuri nesilaiko Lozanos konvencijos. Mes siekiame kad būtų sukurta skrydžių bendrovė, kuri gintų viešuosius, o ne privačius interesus. Ponas Vandenkamp. Pone pirmininkė, labas rytas visiems. Pirmą noriu padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą. Manau, kad jame labai gerai atsispindi mūsų siekiai Europoje aviacijos sektorijoje ir akivaizdu, jau keli kolegos minėjo, kad šis sektorius susiduria su daugeliu iššūkių, tačiau jis turi ir labai daug potencialo, nes dabar daug Europos piliečių gali skristi atostogauti ir tai reiškia tam tikrą emancipaciją. Aš pirmiausiai noriu pabrėžti sektoriaus inovacinius pajėgumus. Transporto komitetas kitą savaitę lankysis Tulūzoje ir bus gamykloje tam, kad jo nariai galėtų įsitikinti savo akimis, kaip inovacijos dėgiamos Europoje. Dar vienas aspektas yra susijęs su konkurencingumu. Šiame sektorioje iš tiesų konkurencija yra labai sudėtinga, ne visuomet sąžininga iš už ES ribų. Taip pat socialinį aspektą reikėtų pažymėti Man iš tiesų nepatiko komisijos elgesys šioje srityje. Aš manau, kad e, negalime e, papildomų sąlygų surašyti, kurios būtų dvigubai ilgesnės už patį pranešimą. Taip pat manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti jauniems pilotams. Ačiū. Ačiū. Pone Demonte, vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariai. Aviacijos sektorius yra labai svarbus, kalbant apie visą oro transportą, nes norime užtikrinti galimybės vykdyti vidaus ir tarptautinius skrydžius. Todėl būtent nustatyti bendras vienodas sąlygas atsižvelgti į tarptautinių oro uostų, regionių oro uostų interesus, nes juose sukūrimas darbo vietos, skatinamas turizmas ir jie nuima dalį krūvę nuo svarbiausių pagrindinių oro uostų, galima per juos pasiekti atokiausias teritorijas, palankiai vertinu komisijos komunikatą, kuriame žadama parama mažiems oro uostams aptarnaujantiems vietos gyventojus ir e, komisija mano, kad ta parama neturi neigiamos įtakos prekybai tarp šalių. Todėl reikia numatyti tas ir skirti subsidijas, kurios būtų panaudojamos mažųjų oro uostų veiklai, o ne komersiniams tikslams. Ponas Vandalin, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pono Teličkos pranešime daug dėmesio skiriama naujovėms, konkurencingumui, kolekty, kolektyviškumui. Tai yra svarbus dalykai, tačiau aviacija susiduria su rimtesnėmis problemomis. Kovojant dėl žemiausių kainų labiausiai nukenčia pilotai ir netgi kartais būna taip, kad pilotai patys turi susimokėti už galimybę e, valdyti lėktuvus, tai vadinamasis pay to fly principas. <clears throat> Londono ekonomikos mokykla praėjusiais metais atliko atitinkamą tyrimą. Tai pilotai jo metu e, skundėsi, apklausėmi, kad kenčia nuo nuovargio, išsekimo ir skrydžių bendrovių vadovai tai rimtai neatsižvelgia. Pay to fly yra visiškai absurdiškas modelis ir e, keliantis didelę grėsmę modelis. Todėl skirtingos pilotų organizacijos e, kreipiasi į teismus netgi siekdamos, kad e, tas modelis būtų uždraustas. Noriu padėkoti pranešėjai, kad jis atkreipė dėmesį į šios aspektus savo pranešime, pritardamas atingimus pakeitimus dėl šių priežasčių, galėsiu balsuoti už pranešimą. Ačiū, ponia Kyla, ne vieną minutę kalbėsiu. Kiitoksia puhemies, rakkaat kanssamat. Ačiū pirmininkė. Noriu šią progą paklausti komisarės Bulč dėl biokūro naudojimo ypač antrosios kartos biokūro naudojimo, naudojimo aviacijoje, siekti sumažinti emisijas. Mes nuolat gauname informacijos apie tai, kad žmonės nori naudoti biokūrą, bet kaina yra tris kartus didesnė negu tradicinio iškastinio kūro. Ir jeigu mes norime, tikiuosi, kad taip ir bus, mes norime pasiekti Paryžiaus sutarimo tikslų, visi veiksmai tiek oro, tiek jūrų transporto srityje turi būti vykdomi. Ir aš tikiuosi, kad komisija būtent e, sieks to, kad mes e, atsikratytume priklausomybės nuo iškasnio kūro. Ačiū, toliau ponė Deli. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, pone Ilčka, ačiū už jūsų pranešimą. Aviacijos sektorius auga daugiau nei 5 procentus per metus, o CO2 iš metalus reikia padauginti iš 7 nuo 2007, nes šis sektorius atsakingas už 3 procentus visų CO2 teršalų pasauliniu mastu ir iškyla grėsmė 21, 21 e, konferencijos tikslams. E, reikia strategijos, kurios, kurioje būtų numatyti CO2 išmetalo pribojimai. E, sakyčiau, kad šis sektorius yra nereglamentuojamas. Konkurencija yra netolygi, ypač su Persų įlankos valstybių avialinijomis. E, reikia e, brėžtis e, paralelę su geležinkeliu sektoriumi. Buvo minėtos visos aktualios problemos, nes sektoriaus darbuotojų darbo sąlygos tampa vis nesaugesnės, taip pat akivaizdžios sąsajos tarp socialinės sąlygų ir saugumo aspektų. Taigi kalbame apie sektorius apie sektorių, kuri, kuris turi rimtai imtis aplinkos sauginių, socialinių klausimų ir nepamiršti technologijų aspekto. Ačiū. Žodis ponui Prūst vienai minutiai, ponė komisijos narė. Aeronautikos sektorius yra didelis darbdavys, Prancūzijoje dirba daug žmonių šiame sektorėje. Komisija 2015 e, teikia rengia strategiją aviacijos sektoriui. Tačiau šiandien mes turime pasiekti, kad tas sektorius sustiprintų Europą ir vidaus rinkoje, ir tarptautiniu mastu. E, aviacijos saugumas tuo už atsakinga ir EASA. E, taip pat reikia numatyti iš metalų ribas, nepamiršti nacionalinių strategijų. Tai yra svarbiausios veiksmų sritis komisijai ir valstybėms narėms įgyvenant strategiją. Noriu akcentuoti vieną dalyką. Aš noriu, kad žaidimo taisyklės vienodos visiems, kad nebūtų nesažiningo e, verslo modelių. Norime puoselėti e, Europos avialinės ir regioninius oro uostus. Todėl, ponė komisijos narė, norėčiau, kad e, aptartumėte nesažiningos konkurencijos aspektus su trečiųjų šalių atstovais, nes būtent dėl nesažiningos, nesažiningos kitų valstybių verslo praktikos mūsų sektorius atsiduria nepavydėtinoje padėtyje. Ponas. Toliau žodis poniai Anderson. Labas rytas. Labas rytas. Mūsų aviacijos sektoriaus sėkmė labai svarbi europiečiams, keliautojams, darbuotojams. Aš sveikinu puikų darbą, kurį atliko daugelis kolegų, įtraukdami mūsų nuomonės į šią strategiją. Šis darbas buvo susijęs ir su konstruktyviu darbu su komisija, žvelgiant į ateities sektoriaus reglamentavimą, remiantis bendra europinė vizija kad bendroji erdvė taptų tikrovę be nacionalinių ribų būtų naudinga mums visiems. Ir mes turime daryti viską, siekdami užtikrinti, užtikrinti kad Junktinė karalystė dalyvautų šiame projekte ateityje. Dėl pranešimo detalių turime pareigą mažinti e, žalą aplinkai, kurią daro aviacija ir raginti pereimą prie tvaresnio transporto ten, kur įmanoma. Buvo galima padaryti daugiau šiame pranešime šią prasme, bet vis tiek tai turime remti ir turime taip pat pritarti e, raginimams ginti darbuotojų teisės. Skirtingai nuo kai kurių kitų pasisakiusių, protingiausi žmonės parlamente e, žino, kad yra prastų darbo sąlygų šiame sektoriuje, tai yra tikrovė ir turime tas problemas spręsti kartu. Ačiū. Dabar vieną minutę ponas Latovskis kalbės. Gerbiamas ponė pirmininkė, komisijos narė, aviacijos sektorius atlieka labai svarbu vaidmenį skatinant ekonomiką, kūrinant darbo vietas, dėgiant inovacijas. Šio sektoriaus augimas yra nuoseklus. Europos, taip pat Lenkijos skrydžių bendrovės uždirba pelną, pakankamai gerai jaučiasi pasaulio rinkoje, reikia ir toliau remti jų raidą, pasinaudojant taip pat ir dvišaliais naudingai susitarimais. Džiaugiuosi, kad ponas Teličkas skyrė savo pranešime pakankamai dėmesio aviacijos transporto prieinamumui, kurio e, galimybės atskirose valstybės narėse ir regionuose skiriasi. Galimybės uh, pasinaudoti prieigą e, ir e, arti gyvenamos vietos esančiais oro uostais e, žmonėms yra labai svarbus ir tą galima padaryti pasitelkus konkurencingumo aspektus, taip pat investuoti infrastruktūrą ir E, pigių žemų sąnaudų bendrovių pritraukimą. Taip pat savai suprantama, kad didžiausia dėmesys turi būti skiriamas piliečių saugumui, tačiau negalima lengvabūdiškai naudoti šiuo argumentu, sprendžiant taip pat ir ginčius tarp, e, pavyzdžiui, darbdavių ir darbuotojų. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponai Huntis, žodis vieną minutę kalbėti. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Paprašiau žodžio todėl, kad e, paremčiau antrąjį pakeitimą 15 pastraipai. Ten kalbama apie licenzijų išdavimą 14 pelningai veikiančių Graikijos regionių oro uostų ir pardavimą šių licenzijų Fraport konsorcium. Tai yra politinis šantažas, kuris buvo pasitelktas uh, siekiant, kad Graikija būtų išmokėta e, trečioji paramos dalis už Fraport slepiasi Lufthansos kompanija ir Fraport didžia dalimi priklauso Heseno federaliniai žemė didžioji dalis e, akcijų dabar e, turėtų būti išduodamos uh, oro uostų veiklos licenzijos vienoje šalyje, tuo tarpu oro uostai priklausytų konsorciumui, kuris yra įsikūręs kitoje šalyje. Nuo to nukentėtų tiek Graikijos valstybė, tiek jos verslas. Graikija neturėtų švaistyti savo valstybinio turto, todėl prašau jūsų balsuoti už antrąjį pakeitimą, kad būtų atšauktas tas leidimas licenzijų. Ačiū dabar vieną minutę, ponas Eichelt kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad komisija visuomet teigia, kad bando išspręsti visus iššūkius pasitelkę integralią strategiją ir e, transporto srityje yra rengiamos įvairios strategijos, tačiau kalbant apie atskirius sektorius, to integralaus požiūrio pasitelkti negalima. Aviacijos strategija pristatoma labai vienašališkai, vertinant tik tai nesažiningo konkurencingumo problemas ir e, kai kurios klausimus ir problemas, kurios kyla Europos oro erdvėje. Taigi integralaus požiūrio čia komisija nepasitelkė, o jis reikalingas aviacijos sektoriui. Džiaugiuosi, kad socialinė dalis šiame pranešime buvo pataisyta, tačiau kalbant apie aplinkosaugą, ten beveik nieko nepadaryta, netgi neminimas Paryžiaus susitarimas. Dabar visi garsiai šaukia apie tai, koks jis svarbus, tai šis sektorius netgi neminimas pranešime. Taigi tai parodo, kad integralaus požiūrio čia komisija ir toliau nepasitelkia ir mes kalbėdami apie atskirus sektorius turime atsižvelgti į ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę dalį, todėl aš nepritaršiu šiam pranešimui. Dabar Lopės Pirmecho. Gracias, presidente. La aviación Ačiū pirmininkė. Aviacija, kaip ir daugelis kitų sektorių, patiria liberalizavimo poveikį, liberalizavimo, kurį primeta komisija ir privatizacija, kurią primeta valstybės narės. Pavyzdžiui, privatizuojant siekiama didinti pelną, bet visą tai darbuotojų ir keliaivių sąskaita privatizacija reiškia e, darbo sąlygų blogėjimą, nors e, oro paslaugos padidėjo 40 ar daugiau procentų, užimtumas neauga šioje srityje. Laikini kontraktai, nulinių valandų kontraktai tapo norma. Turime stiprinti kolektyvinių darybų e, apimtis, ko reikalauja ir profsąjungos. Reikia vengti koncesijų pakeitimus oro atžvilgių. Nes, o, o ką mes matome dabar, tai yra darbo sąlygų prastėjimas, e, turime vengti socialinio dempingo ir sustabdyti privatizacijas. Ačiū. Toliau spontaniškai pasisakymai. Turiu gavęs penkis prašymus pasisakyti. Pirmiausia, ponas Keli. Mes esame dėkingi visiems vežėjams, kurie mus skraidina Europoje. Ypač būdamas iš Airijos salos turiu e, pagirti Ryanair Air Lingus e, dėl jų veiksmingo darbo. Taip pat, kadangi esu iš salos, aš e, žinau, kad artėja Brexito darybos ir kietas Brexitas turės tokį poveikį, kad tai turės labai didelį poveikį ypač vežimo paslaugoms, nes e, bus daugiau sunkumų pervežant prekes, bus e, didelė paslauga, paklausa vežimo paslaugams. Ir aš noriu e, priminti ponui Eikotui, kad į Paryžiaus sustarimą reikia atsižvelgti ir turime ieškoti būdų kaip tenkinant paklausą, mažinti ir emisijas. Tai yra didelis, didelis iššūkis mums visiems. Ačiū toliau, ponia Grapinė. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Noriu pasveikinti pranešėjas ir visus, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Aš esu transporto komiteto narė ir žinau, kokia svarbi yra aviacija Tai sujungimo strategija, konkurencingumo strategija, turizmo plėtojimas rytėje. Tačiau taryba turi parodyti geros valios, kad paremtų aviaciją. Pone komisarė, turbūt žinote, kad aviacijos e, vystimasis turi įtakos ir konkurencingumo, ir augimo plėtojimuisi. Jūs sakėte, kad prarandame 5 milijardus eurų per metus dėl to, kad negyventame bendro Europos dangaus e, iniciatyvos. E, taip pat dėl keliaivių saugumo, manau, reikia imtis konkrečių priemonių e, keliaivių saugumo ir paslaugų kokybės prasme. Aš džiaugiuosi, kad rengiama strategija Europos aviacijai, siekiant pašalinti įvairias kliūtis, tačiau norėčiau, kad e, praktiškai kažkas pasikeistų. Aš balsuosiu už pranešimą, tačiau tikiuosi, kad dėl visų šių pasiūlymų, kurie šiandien čia buvo išgirsti, bus imtasi konkrečių veiksmų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aviacijos e, sektoriuje mes turime siekti remti pramonę ir turizmą, kovoti su monopolinėmis situacijomis, pavyzdžiui, Fraport konsorciumu, kuris išduoda veiklos licenzijas 14 regionių Graikijos oro uostų. Ir Mes gavome šiai veiklai 580 milijonų eurų subsidijų, kurios yra neteisėtos. Lufthansa yra viena iš Fraport akcininkių ir tokiu būdu Fraport įgavo monopolinę padėtį Graikijoje ir tapome savotišku turizmo protektoratu. Tokiu būdu veiklos licenzijos yra e, neteisėtai išduodamos pažeidžiamas jomis e, darbuotojų teisės Fraport taps monopolistinė įmonė ir aš, bet kokiu atveju, teikiau pakeitį ir balsuosiu už tai, kad tos licenzijos iš Fraport 14 licenzijų būtų atimtos. Toliau žodis poniai Pimentai Lopes. Ačiū pirmininkė. Ši strategija neatspindi mūsų e, požiūrio ir mes ją smerkėme. Norime norima užtikrinti Europos oligopolį aviacijos sektoriuje, pasikesinti į nacionalinius interesus. Šis sektorius svarbus besivystančioms valstybėms. Taip pat tai išpolis prieš darbuotojus, nes jų atlyginimai mažėja ir darbo sąlygos prastėja. E, šiame sektoriuje dominuoja didžiosios tarptautinės įmonės ir sąlygos, e, palankios sąlygos kuriamos joms kylančios rinkos valstybėms reikia investicijų. Ir mm, pelną susižeria tik tai didžiosios kompanijos. Pranešime nepripaž... nekalbama apie e, drastišką poveikį atlyginimams ir nekalbama ne, apie tinkamus sprendimus. Ačiū, sako pirmininkas, išklausėme visus kalbėtojus. Neatsiprašau. Ponas Kaputo, paskutinis kalbėtojas, pagal procedūrą prašau žodžio. Prašau, ponė Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aviacijos transportas yra Europos judumo kertinis akmuo. Ir tai pagrindinė judėjimo laisvės išraiška. Turime gerinti kokybės standartus, taip pat užtikrinti didesnį saugumą e, keleiviams ant žemės ir skrydžiuose, investuoti ypač į skaitmeninės technologijas. Oro erdvė yra e, Europos bendros rinkos dalis ir būtent neracionaliai elgiantis atsiranda besiskiriančių nacionalinių politikų, dėl ko iškreipama konkurencija. Tai E, keleiviams kainuoja daugiau skrydžio laiko, taip pat atsenda daugiau CO2 iš, CO2 iš metalų. Reikia racionaliai tvarkytis aviacijos sektoriuje, jis turi būti atnaujintas. Ta postumi turi teikti Europos institucijos, kad pasiektume suderintų rezultatų, sutelktų dėmesį į transporto saugumą ir prieinamumą. Ačiū komisijos vardu, žodis poniai Bults. Prašau. pirmininkė, gerbiami nariai. Labai daug klausimų ir temų paliestos. Bet noriu dar kartą padėkoti abiems pranešėjams, ponui Teličką ir ponui Kristensen, už išsamų pranešimą ir už e, šias vaisingas diskusijas. Norėčiau, norėčiau atsakyti jums visiems, bet laiko yra nedaug, todėl pabandysiu sutelkti dėmesį į keletą klausimų ir tikiuosi, kad diskusija vyks ir toliau per dvišalius susitikimus visomis jūsų iškaltamomis temomis. Visų pirma, dėl biodegalų, e, mažų teršalų ir judumo strategijoje mes labai aiškiai akcentavome alternatyvių energijos šaltinių svarbą transporto sektoriui. Ir turiu pasakyti, kad aviacijoje biodegalai yra vienintelė alternatyva, kurią mes visapusiškai palaikysime. Dėl daugia rūšio transporto, tai, susiję, e, tai susijusi tema. Oro kokybė, daugia rūšis transportas yra, daro po, pozityvų poveikį aplinkosaugai, ypač kalbant apie vietos oro e, kokybę. Mes norime pasitelkti daugia rūšio transporto koridorius. Žinome, kad daug teršia ir e, antžeminio transporto sistemos. Todėl reikia dirbti čia, užtikrinant aplikosauginius standartus ir tinkamą konkurenciją tarp oro uostų. Šio tikslo ir siekiame. Dėl regioninių oro uostų. Šie oro uostai e, atneša ekonominės ir kitokios naudos bendruomenėms, kurias aptarnauja. Pastaraisiais metais regioniniai oro uostai ėmėsi konkuruoti vienas su kitu, bandydami pritraukti daugiau oro eismo. Šioje konkurencijoje regioniniai oro uostai gali iškraipyti konkurencinę situaciją. Todėl noriu e, priminti valstybės pagalbos taisyklės, kurių turime nepamiršti, norint užtikrinti vienodas sąlygas visiems regioniniams oro uostams. Ir, ir savo gairėse mes aiškiai akcentuojame, kokiais atvejais viešasis finansavimas gali būti pateisintas. Dėl patikrų manome, kad tarptautiniai partneriai e, įgyvendina e, tinkamą skryningo programą, taip vadinamą iš ankstinio tikrinimo programą ir tai programa, kuri leidžia įvertinti asmenų, atskirų asmenų keliamą galimą riziką, todėl reikėtų pasidomėti šiomis galimybėms plačiau. Dėl e, vadinamo iš ankstinio patikrinimo ir vetavimo programos jungti jungtinėse valstijose. Tai ta programa būtina norint paspartinti, palengvinti keleivių atvykimą į JAV. Atit, buvo tartasi su atitinkamomis institucijomis siekiant įdėkti šią programą. Tai susijęs su procedūrų keitimu ir e, infrastruktūros tobulinimu Europos oro uostuose svarsysime e, es šaltinių finansavimą šiai programai. Dėl e, modelio, pagal e, kur vadinamų e, mokama už skrydžių mokėjimo meto, modelis. Komisija ir EASA toliau stebi šiuos modelius, kaip jie plėtosi. Deja, bijau, kad mano laikas baigėsi ir esu pasirengusi kitus klausimus atsakyti dvišaliuose susitikimuose. Ačiū uždėmesi. Džiaugiuosi tuo, kad visi esame drauge viename lėktuve, siekdami užtikrinti, kad aviacijos sektorius Europoje būtų sėkmingas. Ačiū. Ačiū komisijos nariai pranešėjai, ponai Taličkai, dvi minutės skiriamas. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegiai Ceklūn. Tikrai man labai patiko su jumis dirbti ir aukštai vertinu jūsų indėlį į šį pranešimą. Noriu sureaguoti į kai kurios komentarus. Pone Konečna kalbėjo apie tai, kad e, ji džiaugiasi, jog aš įtraukiu socialinius aspektus. Galbūt ji neprisimena diskusijų, nes nedalyvavo nei viename sustikime su šešėliais pranešėjais. Kitaip būtų žinojusi, kad socialiniai aspektai buvo įtraukti į pranešimą nuo pat pradžios. Vienintelis sunkumas, kuris e, iškyla, yra užimtumo komiteto nuomonės rengimo laikas. Manau, kad reikia daugiau drausmės Taigi džiaugiuosi, kad užimtumo komiteto nuomonės referentas po to sumažino savo pasiūlymų apimti. <clears throat> Kitas dalykas dėl strategijos ir e, COP21 konferencijos paminėjimas. Viskas priklauso nuo to, kaip mes rašysime strategijas. Galime daug parašyti strategijų, tačiau niekas jų neskaitys. Aš džiaugiuosi, kad e, mes veikiau siūlome priemonės, kuriomis tos strategijos bus įgyvenintos, pavyzdžiui, e, junglumo indeksas. Aš turiu svajonę, ponės ir ponai. Ta svajonė tokia, kad norėčiau atsibusti vieną rytą ir e, pasižvalgęs internete galėčiau savo savo šeimai nupirkti integruotą lėktuvo bilietą, kuris leistų man iš savo kaimo nuvykti į Pragą, iš jo į vieną oro uostą, kitą oro uostą, kad tas skrydis vyktų integruotas, kad būtų užtikrintas visapusiškas saugumas ir aš galčiau skristi europiniu tarptautiniu lėktuvu, kuris būtų netaršus, nekeltų triukšmo, kurio įgula būtų pailsėjusi. Tačiau atvykti be jokių trikdžių į savo paskirties e, tašką ir būtent to siekiama šią strategiją. Tikiuosi, kad už ją balsuosime. Tai bus dar vienas žingsnis tinkama linkme. Dar kartą noriu padėkosiu, padėkoti ir manau, kad aktyviai e, veikiant komisiją, ambicingai veikiant, mes šią svajonę sugebėsime paversti tikrovę. Ačiū, baigiame svarstyti.